Uh, good morning, everybody. Will... Labas rytas visiems, pradėsime posėdę. Kolegos. Europos parlamento vertinimų prisijungimas prie Stambulo konvencijos yra labai svarbus žingsnis, kovojant su smurtu prieš moteris mūsų jungtinis komitetas surengė du viešus klausimus ir turėjome galimybę išklausyti specialistų nuomonę, taip pat a, ir institucinių atstovų nuomonę. Šiandieną a, pranešėjas ir bendra pranešėjai pristatys pagrindinius jų rengiamo tarpino dokumento elementus. Ir dabar norėčiau suteikti žodį, suteikti žodį poniai Dalonės Bonafoj. Gerbėmiai kolegos, pirmininkai, norėčiau pasakyti, kad prisijungimas prie Stambulo konvencijos. Ir kaip tik aš noriu pakalbėti apie Istanbulo konvenciją. Keletas patikslinų. Jis buvo patiktinta 12 metų balandžio 7 dieną. Tai yra pirmas tarptautinis teisinis privalomas instrumentas kovojant uh, su smurtu prieš moteris ir smurto šeimoje prevencija. Seksualinis smurtas, psichologinis smurtas arba prievartinės santokos yra smurto veiksmai. Daugeliu atveju e, juos atlieka vyrus ir didžioji dauguma e, aukų yra moteris. Tai yra smurtas prieš jas, kuris priklauso nuo tos vyrų ir moterų neligybės. Jis yra labai paplitęs ES, bet apie tai mažai kalbama. Siekiame apsaugoti moteris ir mergaitės. Mūsų požiūris grindžiamas trimis P - prevencija, apsauga ir persekiojimas. Valstybės turi imtis prevencijos ir informavimo priemonių aukų apsaugos ir taip pat nusikaltelių persikėjimų. Konvencija apibrėžia įvairias e, smurto formas moterų atžvilgių. Noriu pabrėžti vieną dalyką. Baudžiamosiose procedūrose e, religiniai įsitikinimai ar kitokie įsitikinimai negali būti laikomi pateisinimui. Daugelis e, moterų e, ir nukenčia nuo tokių veiksmų. Siekiant užtikrinti tų nuostatų įgyvendinimą, konvencijoje yra numatytas specifinis priežiūros mechanizmas. Visos valstybės narės pasirašė konvenciją, bet šiandieną tik tai 14 iš jų ratifikavo konvenciją. 16 gegužės 14 ES pasiūlė, kad ES prisijungtų prie Istanbulo konvencijos. ES užtikrins vientis ES teisinį pamatą. Ir tos nuostatos, e, šitas ratifikavimo procesas gali būti padarytas e, paraleliai iš valstybių narėm ratifikavimu. Juolab, kad kompetencija yra numatyta. Taryba tą procesą gali pradėti. Paskiau parlamentas suteiks savo patvirtinimą, bet prieš tai mes patvirtinsime šitą pranešimą ir jame apibriešime mūsų prioritetus mūsų pasiūlytas darbas e, kartu su bendra pranešėja Koracija Bild yra tikrai drasus pasiūlymas. Noriu pabrėžti keletą svarbių aspektų. ES prisijungimas prie konvencijos turi būti kuo platesnis ir be jokių išlygų. Negana to, tai net leidžia valstybė narių nuo atsak savo atsakomybių. Tik tai 14 ratifikavo konvenciją ir tai mažai. Turime pasirinkti holistinį požiūrį, kad išrautume tą smurtą prieš moteris. Mes norime, kad visuomenė pasikeistų mentalitetas, ypač vyrų ir berniukų. Kaip Libė pranešėjo, aš labai atidžiai vertinu prieglopšio ir imigracijos klausimų nagrinėjimą nes tai labai susiję su smurtu prieš moteris. Ir ta, tas smurtas gali pagal Ženevos konvenciją patvirtiną 51 metais gali būti pripažintas kaip smurtas prieš moteris. Europos parlamentas turi būti informuotas ir įtrauktas į šitą procesą. Ar tai būtų dėrybų, ar priežiūros mechanizmo metu, kai ES prisijungs prie konvencijos konvencijos įgyvendimas yra svarbus. Reikia užtikrinti pakankamus išteklius. Mes taip pat prašome komisijos e, pateikti teis, teisės akto pasiūlymą, pavyzdžiui, kaip direktyvą, kad būtų apibriežti e, nusikaltimai prieš moteris ir būtų palengvintas konvencijos įgyvendinimas. Tas e, prisijungimas prie konvencijos yra tik pirmas žingsnis ir e, kova tuo nesibaigs. ES turi įsipareigoti e, ir kovoti prieš bet kokį smurtą prieš moterį. Ir prieš suteikdama žodį Koracijai Bilt, aš noriu priminti, kad e, pakeitimus reikia pateikti iki e, balandžio 26 dienos. Ačiū. Toliau ponia Korasa Bild, bendra pranešėja. Labą dieną. Ačiū visiems. Aš tikrai uh, Su dideliu džiaugsmu rengiausi, rengiau tą pranešimą ir džiaugiuosi galėdama pristatyti jums šiandieną visus elementus. Lapkritį kovą politiką formuojantis departamentas tikrai gerokai padirbėjo, padėjo surinkti duomenis ir šiandieną mes galime pristatyti tą didžiulį darbą, kurį padarėme. Turiu pasakyti, kad šiandieninėje nudenos Europoje smurto apraiškų sutinkome labai daug ir viešuose vietose, e, internete, namuose. Moteris persekioja, priekabiauja, jos jas muša ir jokia religija, joks garbės kodeksas ar tradicijos negali tapti pateisinimu tokio elgesio. Vyrų smurtas prieš moteris tai labai rimtas nusikaltimas ir tokius veiksmus būtent turime vertinti kaip nusikaltimą. Stambulo konvencija, patinka tai ar ne, yra vienintelis tarptautinis dokumentas, kuris um, Europos tarybos valstybėms narėms suteikia įvairiausių priemonų, įskaitant ir baudžiamasias priemonas. Tačiau nebejotinai turime galvoti apie kitą pusę, apie įvairiausių mokymų organizavimą, mokyti moteris kaip elgtis, mokyti visus, kad pasikeistų um, stereotipinis mąstymas ir pati kultūra. Seksualinis priekabiavimas, seksizmas kaip po toks iš tiesų turi tapti vienu iš svarbiausių politinių klausimų darbo tvarkės punktų. Aš manau, kad tiesiog yra nesuvokiama, kad moters kūnas tai yra šiais laikais savotiškas e, vertinimo kriterijus, bet tai nepriimtina Ir reikia labai aiškiai pasakyti, kad valstybės narės turi imtis daug, e, daugiau įvairiausių veiksmų. Taip, ne visos valstybės narės ratifikavo Stambulo konvenciją. Ir e, tos valstybės narės turėtų ratifikuoti konvenciją ir mes turime pasistengti bendradarbiauti su jomis. <clears throat> Mes būtent e, piliečių išrinktieji atstovai turime bendradarbiauti su vyriausybėmis, kai tai yra būtina. O šiuo atveju būtina apginti mušamas, prievartaujamas moteris, moteris, prie kurių priekadaujama. Vakar aš išgirdau stulbinančią informaciją 700 tūkstančių mergaičių pasaulyje priverstinai yra ištekinamos pradant 12-13 metų amžiumi. Iš jų atimama vaikystė vien tik tai Švedijoje tokių mergaičių skaičius siekia 130, jos jau atvyko ištekintos. Todėl a, labai svarbu darbą dabar mes dirbame ir noriu padėkoti Europos Sąjungos lygių galimybių institutų iš pagalba, nes jie mums pateikė ne tik statistinius duomenis, bet taip pat ir jų analizę. Ir labai raginu visus daugiau bendradarbiauti su tokiamis organizacijomis kaip Eurostatas, nes mums reikia daugiau tikslių duomenų, kad galėtume tiksliai žinoti, kokių priemonių imtis. Europos taryba atlieka didžiulį svarbu darbą. Todėl džiaugiuosi, kad mes puikiai bendradarbiaujame su atsakingais Europos tarybos asmenimis. Ir bendradarbiavimo eigoje išsakyti susirūpinimas dėl to, kad ES valstybės narės pernelyg lietai įgyvendina Stambulo konvencijos um, nuostatas ir taisyklės. Ir komisija, ir Europos taryba uh, turėtų plėtoti konstruktyvų dialogą su tomis valstybėmis narėmis, kurios e, vangiai veikia. Be to, abi institucijos turi apibriežti, ką reiškia lytis, nes dabar labai neteisingai visą tai suprantama, nes a, e, smurtas lyties pagrindų, ką tai reiškia? Tai reiškia smurta prieš moteris mergaitės ištekina, nes jos yra tik mergaitės, niekas prievarta neapvesdina berniukų. Todėl, ponia pirmininkė, baigdama noriu pasakyti, kad labai svarbu įvertinti, kaip įgyvendinamos visos, e, visi kiti teisiniai aktai, kurie jau galioja. Nes aš manau, kovojant su smurtu prieš moteris, būtina vadovautis holistiniu pošiūriu, o pasirodys dar ir papildomų dokumentų. Šiuo metu galioja įvairios direktyvos, kurios padeda kovoti su smurtu prieš moteris, tačiau jų nepakanka. Ateityje turėsime galvoti apie papildomas e, priemonės. Taigi, ačiū visiems, su kuriais bendradarbiavome. Ačiū šešėliniams pranešėjams, o aš savo ruoštų e, labai galėd, džiaugsiuosi galėdama jums atsakyti į rūpimus e, klausimus. Ačiū bendra pranešėjai. Dabar suteiksiu žodį šešėliniams pranešėjams. Ir pirmiausiai EPP frakcijos šešėlinė pranešėja Ana Marija Koraca Bild. Ir prašyčiau pakelti rankas ar kortelės tų, kas norėtų pasisakyti. Ne, aš gal palauksiu. Um, E, kitų komentarų, klausimų ir tada atsakysiu jau bendrai. Helga Stevens yra šešėlinė pranešėja, todėl suteiksiu, da, Helga Stevens yra šešėlinė pranešėja, suteiksiu žodį jam. Ačiū, pane pirmininkė. Noriu padėkoti bendra pranešėjams už atliktą darbą, už tai, kad parengė e, suderintą dokumentą. Norėjau pasisakyti bendrai, bet pasistengsiu kalbėti konkrečiai ir laikytis laiko reglamento. Labiausiai mane ramina tai, kad šiame pranešime nėra kalbama apie neįgaliuosius, įskyrus tas vietas, kur paminėta Europos, konve, Europos tarybos konvencija dėl žmonių su negale. Paminėjimas padarytas išanginėje dalyje, bet yragi moterų su negale. Labai gaila, kad joms neskirtas derimas dėmesys pranešime. Dabar, kadangi negalę turinčios moteris priklauso didesniai rizikos grupiai, tikėtina, kad jos dažniau patirs e, smurtą. Tai reiškia, kad ši e, moterų grupė yra itin pažeidžiama. Pranešimo penktame A punkte kalbama apie pažeidžiamus asmenis ir atskirai paminėti vaikai kaip nukentėjusieji, bet nekalbama apie vaikus turinčius negalę ir nekalbama apie specialiųjų poreikių grupės. Norėčiau atkreipti dėmesį į Stambulo konvencijos ketvirtąjį straipsnį, kuriame nustatytos pamatinės taisės - lygybė, ir nediskriminacija. Trečioji dalis sako, kad šios konvencijos, šią konvenciją gyvendina pasirašysios šalis ir a, taiko tokias priemonės, kad ypač negalę turintis asmenys nebūtų diskriminuojami odos spalvos, religijos, nacionalinių, socialinių ar lyties pagrindų ar dėl to, kad jie priklauso tautinėms mažumoms. Jiems turi būti užtikrinamos visos teisės. Jie negali būti taip pat diskriminuojami amžiaus, seksualinės, orient, lytinės orientacijos pagrindų. Jie negali būti diskriminuojami, jeigu yra migrantai ir taip toliau. Taigi, mano galva, daug svarbiau konkrečiai minėti pranešime moter, negalę turinčius moteris ir vaikus. Ir mes turime užtikrinti, kad pasirašymo ratifikavimo procesas bus kaip įmanoma spartesnis. Ačiū. Ačiū. Noriu padėkoti pranešėjams už jų darbą. Man labai malonu su jumis dirbti. Manau, kad Stambulo konvencija yra puikiai priemonė ir labai veiksminga tarptautinių lygmenių. Ir faktas, kad ES prisijungia prie šios konvencijos yra labai sveikintinas žingsnis. Bent jau dėl to, kad ten puikiai apibrėžiamas smurtas prieš moteris, taip pat svarbu pripažinti, kad smurtas prieš LGBTI asmenys taip yra tokia pat pabudžio, kaip ir smurtas prieš moteris. Tačiau dažnai apie tai nutylime. Labai svarbu taikyti vieningą požiūrį visoje Europos Sąjungoje, kad galima būtų laikytis vieningos pozicijos ir ją demonstruoti visam pasauliui. Labai svarbu, kad šis pranešimas būtų patvirtintas kaip galima greičiau ir visos šalis pasirašytų konvenciją. Mums reikia ir Europos direktyvos jos įgyventinimui dėl kovos su e, smurtu lyties pagrindu. Taigi dėkoju dar kartą pranešėjams ir visiškai remiu e, šį darbą. Lurika Lunačik. Ačiū pirmininkė. Taip pat aš Aš čia atstovauju žaliųjų e, šiomis pranešėjus tiek FAM, tiek LYBE komitetuose. Noriu padėkoti abiem pranešėjams už puikų pranešimą, už labai puikų gerą bendradarbiavimą ir jūsų dabar pateiktus pareiškimus, kurie rodo, kad yra plačiai remiamas šis pranešimas ir kitų. Tai yra labai svarbu, nes Yra tiek daug valstybių narių, vyriausybių, kuriuose dirba vyrai, kai kur moteris, kurie nesupranta, kodėl tas visapusiškas požiūris turėtų būti įgyvendinamas visos ES ir valstybių narių. Ir šiame kontekste, man atrodo, labai svarbu e, pademonstruoti plačią paramą iš daugumos politinių frakcijų pusės. Ir mums reikia griežtos pozicijos dėl smurto prieš moteris ir dėl Stambulo konvencijos, nes yra valstybių narių, pavyzdžiui, Lenkija, abi pranešėjos gruodžio mėnesį puikiai pakritikavo tą, tą faktą gruodžio mėnesį, kad Lenkijos vyriausybė sako, kad, kad mes galbūt atsisakysime tos ratifikavimo Stambulo konvencijos. Na, manau, reikia pagalvoti, ar nereikėtų to įtraukti į pranešimą kad tos šalis, kurios jau ratifikavo konvenciją, nežengtų atgal. Tai taip pat svarbu. Ir tai pirmas toksai reiškinys. Anksčiau tokių dalykų nebūdavo. Kitas dalykas. Tos 14 šalių, kurios dar neratifikavo e, konvencijos. Sutinku su Koracija Bild, kad tie iš mūsų, kurie yra iš tų valstybių narių ar turi artimus ryšius su vyriausybėmis tose šalise, taip pat turėtume užsimti lobizmu, kad tai būtų padaryta. Aš taip pat labai apgailestauju, kad taryboje yra blokuojamas ES prisijungimas prie Stambulo konvencijos. Tiek komisija, tiek parlamentas labai aiškiai yra pasisakę šio klausimu. Manau, kad būtų labai svarbu tarybai na, panaudoti pasarelės e, sąlygą, nes e, Smurtas prieš moteris yra labai rimtas nusikaltimas, turintis tarpvalstybinę dimensiją, kaip numatyta ir sutartise. Džiaugiuosi, kad, kad paminėtas Parvanovas pranešimas patvirtinęs ankstesnėje kadencijoje, tie, kurie dirbo tuo metu, žino, kad tai yra, buvo puikus pranešimas, kuris reikalavo, kad e, būtų imtas teisinių veiksmų ES dėl smurto prieš moteris. Anmarija minėjo, kad seksizmas yra taip pat viena iš priežasčių dėl smurto prieš moteris. Ir mes pateiksime pakeitimą, kad ši mintis būtų dar aiškesnė tekste negu kad dabar. Na ir paskutinis dalykas. Aš norėčiau paminėti, na, apibriežti ir pasmerkti smurtą prieš moteris kaip tokį, kas jis yra. Tai yra nusikaltimas ir žmogaus teisų pažeidimas. Vienoje savo gimtajame mieste esame, esu kalbėjęs, kalbant apie e, kitą konvenciją, vienos konvenciją, kad e, smurtas prieš moteris yra vienas svarbiausių žmogaus teisų pažeidimų. Tai taip pat reikėtų paminėti turbūt. Tai apskritai pranešimas yra labai geras ir Tikiuosi, kad balsuosime čia gerai ir bus patvirtintas pranešimas, patvirtintas e, plenarinė sesija ir taryba bei valstybės narės gal, gal galia pasijudins. Ačiū. Marija Gabriel. Ačiū, ponia pirminkė, mėly kolegos. Pirmiausia, noriu padėkoti ir pasveikinti pranešėjas už puikų darbą, rengiant šį pranešimą ir norėčiau išreikšti savo pritarimą pats laikas, kad valstybės narės ir sąjunga pasirašytų ir ratifikuotų Stambulo konvenciją. Ir reikia prisidėti prie šio tikslo. Tam tas pranešimas yra labai svarbus, nes jis yra visapusiškas, pragmatiškas. Aš manau, kad tai yra žingsnis į priekį siekiant galutinio tikslo, tai yra konvencijos ratifikavimo ir Putinos politikos e, suformavimo ir jos taikymo ES. Na, kaip ten bebūtų, norėčiau pabrėžti vieną temą. Aišku, kad šiandien kai kurios valstybės narės nenori ratifikuoti konvencijos. Aišku, kad šiandien, šiandien reikia veiksmų, kurie galėtų e, e, jas pastumėti į priekį. Pragmatizmas dažnai yra svarbiausias žodis. Ir turbūt reikėtų pagalvoti, kaip sukurti koordinavimo mechanizmą, kuris būtų būtinas Stambulo konvencijos taikymui. Kai kuriuose valstybėse tiesiog bijomas e, tokių pokyčių, kurie e, galbūt vyksta, kaip minėjo Koratsa Bild. Konvencija būtų tas mechanizmas būtų tokia sistema, kuri leistų pozityviai prisidėti prie konvencijos įgyvendimo. Ir todėl aš sakyčiau, kad reikėtų keistis gerą patirtimį egzistuojančią valstybės narėse. Ir dar viena mintis, kodėl nepagalvojus apie tai, kaip, kaip pas, kad paskelbti Europos ligmens gairės dėl teisėkros priemonių, kurios uh, E, būtų skirtos smurto prevencijai, aukų paramai, e, policijos, e, viešų ministerijų ir teisėjų darbo šioje srityje gerinimo ar tyrimų ir duomenų rinkimo srityje. Aš manau, kad tai yra tokios priemonės, konkrečios priemonės, kurios mums leistų e, valstybės narėms žengti į priekį ir galbūt panaikinti kai kurias baimės, kurios nėra pagristos. Dar kartą noriu padėkoti pranešėjams, kurios mums pateikė tekstą. Taip pat noriu padėkoti visiems kolegoms už tą stiprų signalą, kurį šiandien mes siunčiame. Ačiū ir aš Garcia Perez. Ačiū pirmininkė. Man atrodo, šį rytą viską, visiškai tapo aišku, kad ši e, svarbi konvencija yra remiama didžiosios parlamento dalies. Tai yra kovos už lyčių lygybę dalis, numatomos e, labai svarbios priemonės, kurios turi būti patvirtintos institucijų. Ratifikavimas šios konvencijos turi įvykti kaip galima greičiau. Stambulo konvencija turi būti mūsų struktūr, darbo struktūros, mūsų ideologijos dalis. Ir manau, kad e, ypač svarbu yra daugumos parama, nes tuomet turėtume teisinį pagrindą. Ir tuomet ES turėtų galėtų taip priiminėti teisės aktus šioje fundamentaliai svarbioje srityje o tai yra būtina. Nes kai ES institucijos turės galimybę renkti teisės aktus, e, šioje srityje bus e, aiškus faktas, kad mes galime įti į priekį šioje srityje. Mes suvokiame, kad mes nesame vieni. Ne tik valstybės narės, bet ir institucijos galės uh, eiti priekin kovoje prieš smurtą lyties pagrindų. Tai yra kaip vyrų terorizmas. Mums reikia kovoti su nepriimtinu elgesiu visose srityse. Reikia dirbti švietimo srityje, skleisti suvokimą šios problematikos. įvairiausiose sritise, kur tik tai tai yra susijęs su lyčių lygybė ir smurto prieš lyties pagrindų. Noriu padėkoti pranešėjams už puikų darbą ir taip pat kitiems kolegoms, kurie prisidėjo prie jo, nes bendrų pozicijų formavimas šiuo klausimu yra būtinas kovojant su smurto lyties pagrindu. Ir tik tai tokiu būdu galima kovoti su šia e, rykšte. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Χαίρομαι ιδιαίτερος που, αν και με καθυστέρηση... Ačiū, pirmininkė. Labai džiaugiuosi, kad atėjo laikas, kai buvo parengtas šitas pranešimas dėl Stambulo konvencijos. Labai noriu visiems padėkoti, ypač pranešėjai Revo ir poniai Koracai Bild, kurios parengė puikų tekstą. Tai bus pagrindas mūsų darbui dar ilgus metus. Dabar dėl konkrečių pasiūlymų ir kolegų išsakytų minčių, tai yra tikrai nemažai aspektų, kuriuos reikėtų šioje mm, ataskaitoje sutvirtinti, ypač prevencija ir pagalba moteriams kovojančiams prieš smurtą. Ir taip pat pagalba prieš e, nuo smurto nukentėjusiems asmenims turintiems ypatingų poreikių, pavyzdžiui, negaliesiams. Tai yra būtina padaryti, kad tiek visi šitie nukentėję, tiek jų šeimos jaustų paramą. Turime tą aiškiai pasakyti ir tuo tikslu pateikti specifinių pasiūlymų. Turime nurodyti tas įvairias ir specifines smurto formas. Tai yra tas smurtas, kurį mes patyrėme, net ir dirbdami institucijose. Todėl turime informuoti visuomenę ir tik tai tai padės mums pasiekti rezultatų. Švietimas. Turime šviesti, kaip e, padėti nukentėjusiems. Policija, psichologai. Mums ne, nepakanka prašyti vien tik tai lėšų. Negalime palikti vienų valstybių narių. nepakanka skūstis tik tai lėšų trūkumu. Iš tiesų yra daug dalykų, kurie yra didesni nei tik tai lėšus. Turime tai suprasti. Todėl labai tikiuosi, kad e, visos šitos temos ir klausimai bus paminėti pakeitimuose. Kaip ten bebūtų, aš optimistiškai žvelgiu į šį pranešimą ir į ratifikavimo procesą. Tačiau paprastas klausimas yra toks, kokios smurto formos yra labiausiai paplitusios pasaulyje. Ir mes negalime atsakyti didesniu smurtu į tokį smurtą. Ačiū, toliau ponė Pisera. Ačiū, pirmininkė. Alde frakcijos ir FEM komiteto vardu aš tikrai turiu pripažinti, kad Ana Marija ir Kristin atliko puikų darbą. Tiek pranešimo turinys, tiek mm, pats darbo metodas buvo tikrai puikus. Aš norėčiau pakalbėti apie šio pranešimo atsiradimo priežastis. Prieš tris metus, kuomet įsigaliojo Stambulo konvencija, Aš tikrai didžiavausi, kad šita parlamento kadencija apsisprendė platinti informaciją apie Stambulo konvenciją. Ir FAM komitetas parengė įvairių nuomonių, aiškiai išsakydamas poziciją, kad šios kadencijos metu parlamentas tikriausiai turės ratifikuoti šią konvenciją. Ir štai jau praėjo trys metai, nemažai jau nuveikta ir komisarė Jūrova pripažino, kad šio proceso svarba yra reikalinga mums visiems. Tikrai galiu didžiuotis, kad mums pavyko įtikinti tiek liberalus, tiek kitas frakcijas dėl to, kad ratifikavimas yra reikalingas ir svarbus. Tai yra reikalinga. Tas instrumentas turi būti teisiškai privalomas, jis turi būti integruotas į mūsų darbą. Turime kovoti prieš smurtą prieš moteris. Ir darbas jau įsibėgėjo, jau einame prie pabaigos. Mums trūksta tik tai ratifikavimo ir tas procesas dar kol kas nesibaigė, bet mes tikimės, kad mes pajudėsime į priekį, nes tai yra puikia teisinė priemonė kovai su smurtu prieš moteris. Tikimės, kad šitas bendras darbas atneš savo vaisių praėjusio pirmininkavimo metu mums nepavyko pasiekti ratifikavimo, bet dabar su didelė tarybos parama mes tikimės, kad įgyvendinsime šitą instrumentą ir atėjo laikas tai padaryti. Bilbao Barandika. Ačiū Kristinai ir Anė Marijai už tikrai nuveiktą puikų darbą. Aš manau, kad mes galime didžiuotis nuveiktų darbo. Tai yra bus prielaida mums susivienyti. Iš tiesų keista, kai moteris nukenčia, kai jos yra aukos ir kai Europos lygių nėra jokios reakcijos. Tuo tarpu tai turėtų būti kasdienė praktika. Deja, tos statistikos mes pasigendame. ES lygių buvo atlikta tiek daug tyrimų, aš jų neminėsiu, nes ta statistika mums kelia nerimą. Tiek daug dabar vyksta teroristinių išpolių, tai yra neprimtina, bet kiekvienoje šalyje kasdieną miršta moteris ir jokios politinės reakcijos, tai neprimtina. Taip, Man atrodo, kad pakaktų paprasto sutarimo parlamente, kad mes pareikalautume tarybos pagaliau ratifikuoti Stambulo konvenciją. Ir to pakaktų, tokio spaudimo. Spaudimo tarybai, spaudimo valstybėms narėms, nes sunku suprasti, kodėl šalis nenori ratifikuoti tos konvencijos. Kokios priežastys? kas netinka turinys, netinka teisinis instrumentas, kai kas ratifikavo, o kitos valstybės ne. Kaip mes galime kalbėti apie Europos vertybės, jeigu niekaip negalime pripažinti šios problemos masto? Taip, mes turime kalbėti ir apie smurtą prieš neįgalias moteris, nes jos dažniausiai nukenčia labiau. Ir taip pat turime kalbėti apie smurtą prieš vaikus. Dažnai sakoma, kad į vaikus ar į mergaitės, kurios nukentėjo nuo spurto, mes kreipiame per mažai dėmesio. Taip, tai tiesa, kadangi tai yra paslėptas smurtas. Turime labiau informuoti visuomenę ir tuo tikslu mums trūksta statistikos, duomenų. Nes yra manoma, jog smurtas prieš moteris yra privatos gyvenimo dalis. Tai netiesa. Turime įsisamoninti, kad tokia nuostata yra pražutinga. Taip pat mes norėtume, kad būtų sustiprinta prevencija, bet norint, kad prevencija suveiktų, reikalingas kultūrinio mąstymo pokytis. Tai turi įvykti pačiu smulkiausiu, mažiausiu lygiu. Nepakanka tokio plataus masto susitarimo, reikia tokių konkrečių gerų praktikų. Jų yra, ir turime eiti tuo keliu. Man atrodo, kad mes gaištame daug laiko dėl to, kad negalime pasinaudoti geraisiais pavyzdžiais, gerosiomis praktikomis ir jomis pasidalinti. Dabar norėčiau sugrįžti prie mūsų pranešėjų. Pradėsime nuo Kristin. Ačiū visiems, kurie kalbėjo. Tai tik tai dar kartą patvirtina kad visi parlamente mes sutarėme dėl to, kad privalome pas, ES pasirašyti šią konvenciją. Mes su Ana Marija pernai, kuomet balsavome dėl šios parlamento rezoliucijos, aiškiai prašėme, kad valstybės narės pasirašytų ir kuo greičiau ratifikuotų. Mes prašėme, kad šitas procesas taip pat būtų paspartintas ir ES lygių. Deja, mes nesugebėjome to padaryti. Procesas yra vilkinamas, teisinamas į valstybių narių suverenitetu, bet smurtas prieš moteris neturi jokių sienų valstybės negali bijoti ES. ES tikrai nenusiteikusi prieš valstybės narės, turime prisimti atsakomybę. Aš išklausiau atidžiai ponios Stevens pastabų dėl smurto prieš negaliuosius. Aš tą pabandysiu, mes tą pabandysime patikslinti pranešime. Ir taip pat aš mąstau apie tai, kas vyksta Čečenijoje. Tai yra tarsi ES vartai, nes ten vyksta neprimtinų dalykų. Dėl Lenkijos ir dėl to, kad reikėtų nurodyti šalis, kurios ratifikavo konvenciją, tai Mes galime jas nurodyti kaip pavyzdį, bet e, ta pasrel išlyga gali būti aktyvuota. Taip mes turime ir tam tikro tam tikrą poreikį, kad šitas teisinis instrumentas būtų privalomas. Direktyva gali būti neblogas sprendimas, bet dėja tai neišspręs situacijos. Thank you very much. And Anna Maria, please. Toliau Anna Marija. Labai ačiū. Aš esu labai dėkinga visiems kolegoms už uh, pagalbą, nes mes tengiamės, kad būtų išgirstas šimtų tūkstančių nutildytų moterų balsas. Todėl bendradarbiauti ir veikti reikia visiems kartu politinėms frakcijoms ir atskiriems komitetas. Kristina teisingai pasakė, būtina plėtoti dialogą, kad aiškiai suvoktume, kokia gali susidaryti situaciją vienu ar kitu atveju, kokios yra konkrečios situacijas, bet negalime pasiteisinti uh, negalime teisintis, nes nieko nedarome, kovodami su smurtu. Taip mes sulaukėme labai didelės paramos, kai a, dalyvavome Maltoje surinktoje konferencijoje apie smurtą prieš moteris ir vyrus, ir komisija, ir pirmininkaujanti ministrų taryboje valstybė, nors simboliškai, bet visgi parodė, kad trys institucijos dirba darniai kartu. Ir reikėtų aiškiai nustatyti ribas kad valstybės narės grįžiau prisimtų prie konvencijos, ratifikuotų ir pradėtų veikti. Dabar daugelio klausimų neįtraukiame į pranešimą, nes mes dėja negalime visko traukti, yra ribojamas ribojama pranešimo apimtis, bet vėliau jūs galėtume tikriausiai pasidalyti su manimi apie, ką jūs žinote apie neįgalias moteris, neįgaliuosius vaikus ir kaip galima būtų geriau išdėstyti pranešime aktualias temas, e, kurios susišaukia su Stambulo konvencijos ketvirtuoju straipsniu. Sutinku, kad reikia e, labiau šviesti visuomenę. Tai pritariu, kad reikia vadovautis holistiniu požiūriu. Turime kalbėti ne tik tai apie bausmes, apie sankcijas, bet ir apie tai, kad galiausiai už savo gyvenimą e, būtų atsakingos mergaitės ir moteris. Taip nėra visą tai lengva padaryti, bet mes šitos, šitas pranešimo dalis sustiprinsia Marijai Gabrielai. Ačiū už pagalbą, žinau, kokiai sunkumai susidūrėma, bet, jeigu, bet mes tikrai turėtume galvoti, kaip praktiškai užtikrinti, kad joks smurtas nebus toleruojamas. Turime ieškoti konkrečių būdų kaip spręsti rūpimas problemas. Turėtume renkti rekomendacijas gairias. FAM uh, komitete Egipte prieš porą savaičių buvo e, surenkti klausimai, kuriame dalyvavo atitinkamo Švedijos e, centro atstovai. Jie papasakojo, kaip galima imtis labai paprastų, bet konkrečių veiksmingų veiksmų, pavyzdžiui, tiesioginės telefono linijos ir kitokie dalykai, e, kaip galima sustiprinti pajėgumus, kad ir sveikatos apsaugos srityje, kad kad e, būtų teikiama skubi pagalba, kaip galima renkti mokymus. Todėl aš manau, reikia imtis tiesiog praktinių konkrečių žingsnių. Dar vienas dalykas. Taip, reikėtų atkreipti dėmesį ir į berniukus privačiame sektorėje. Mes turime e, įvertinti naujas smurto formas, priekabavimą darbe siekis sieki seksualinių e, santykių, pornografijos platimas, visą tai turėtų patekti į mūsų pranešimo turinį. Tikėkime, kad bus pateikti atitinkami pakeitimai. Aš tikrai pritariu, turiu pasakyti, ir ES direktyvai. Kodėl? Taip, smurtas ar jisai atrodo yra a, tarsi kiekvienos valstybės narės reikalas ir jį reglamentuoti turi valstybė narė, bet mes turime susitarti dėl apibrėžimų apibriešių ir padėti valstybėms narėms sustiprinti savo pajėgumus kovoje su smurto apraiškomis. Ir ačiū visiems, tikiuosi, tai toliau mes bendradarbiausime. Ačiū, ponia Horaca. Noriu priminti, kad pakeitimus turite pateikti iki balandžio 26 dienos 17 valandos. Kolegos, Atkreipkite dėmesį tai, kad pranešimo negalime pateikti AT4AM formatu metu, kadangi e, pagal vykdomą teisėkuros e, procedūrą tai yra procedūra su pritarimu. Todėl visus savo pakeitimus prašome siūsti Vordo e, formatu, o paskui bus viskas išplatinta per bendrąją pašto dėžutę. Taigi tiek, ačiū visiems. Kolegos, padėkokime KFAM komiteto kolegoms. Mes tuoj perėsime prie savo darbo tvarkės klausimus svarstymo, o FAM kolegės e, ir kolegos palieka mus. Jie tęs savo posėdį kitur. Palauksime, kol jie išeis.